Uh, dear colleagues, ladies and Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, pradėkime. Pradėsime nuo balsavimo. Pradžioje noriu pasakyti, kad pabandysime kaip balsuoti, pažiūrėti, kaip veikia balsavimo aparatai, pasirenkite e, kontroliniam balsavimui, tai labai svarbu. Nebekalbėkite, nes pradedame nuo kontrolinio balsavimo. Kokį siūlote klausimą? pasirengę jau eiti atostogauti, atsakykite į klausimą, ar pasirengę atostogoms. Balsuojame. Kolegos, prašau, nebekalbėkite tarpusavyje, atsiprašau, atsiprašau jūsų, kad esu toks nemandagus ir prašau jūs dabar atsakyti į klausimą. Balsavimas baigtas. Norėčiau informuoti Jūs, kad šiek tiek sukeitėme tvarką. Pirmasis balsavimas e, bus apie prane, dėl pranešimo e, vers, šeimų verslas, tai yra Pranešėjos Nibler pranešimas įprašė anksčiau balsuoti už, e, dėl šio pranešimo, nes jie turės išvykti. Taigi sukeitėme e, klausimus eilės, jų eilės tvarką. Pradėsime nuo šeimų verslo Europoje. Pone Angelika Nibler pasisakys dabar. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė kolegos. Nenorėčiau uh, vilkinti balsavimą, tačiau norėjau pasinaudoti progą ir kreiptis į visus šešėlinius pranešėjus. Norėčiau jiems visiems padėkoti už puikų bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Nuoširdžiausiai dėkoju. Buvo pateikta daugybė pakeitimų ir balsavimas vyko vieną linkmę, dėl to labai džiaugiuosi, kad šiandieną mūsų komitetas pasiūs labai aišku signalą, kuriame atsispindi mūsų didžiulė parama smulkiam verslui Europoje. Labai ačiū visiems, ačiū visiems, kurie dirbo, kurie siekė susitarti dėl kompromisų. Norėčiau padėkoti visiems, visiems, visoms pusėms, tą aiškiai sakau, visiems, kurie buvo pasirengę siekti kompromiso. Visi laimėjo kažką, visi turėjo šiek tiek pasiduoti, atiduoti tam tikrų dalykų. Ir dar norėčiau pasakyti dėl 89 pakeitimo. Pirmininkė, prieš balsuojant dėl šio pakeitimo aš pateiksiu žodinį pakeitimą. Gerai, dabar balsuojant dėl kompromisinio pakeitimo numeris vienas. Kas už prieš susilaikė priimta. Kompromisinis pakeitimas numeris 2. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 67, 75, 79. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 69. Kas už, prieš, 68 atkrenta, 69. 69. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Užimtumo 25. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 72, 71, 73, 74, kas už prieš susilaikę priimta. Trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. 77, kas už prieš susilaikę priimta. 78, kas už prieš susilaikę priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Devinšim šeštasis kas už prieš susilaikė atmestas. 97 kas už prieš susilaikė. Neaišku, pasitikrinkime. 97. Tikriname. Balsavimas baigtas. Vienu iš EPP per daug. Balsavimas baigtas. Atmesta. 98. Pone Nibler nori pateikti žodinį pakeitimą, prašom. Labai ačiū pirminkė. Norėčiau pristatyti žodinį pakeitimą dėl 98 pakeitimo. Manome, kad viso, visų e, egzistuojančių priemonių naujos daudos e, gavėjams taikyti kosme programas visiems ir įskaitant šeimų verslą. Toks yra papildymas. Ar kas nors prieš tokį pakeitimą? Jeigu taip, tai atsistokite. Jeigu kas nors prieš. Ne, niekas neprieštarauja. Puiku. Galime balsuoti dėl 98 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš? Susilaikę? Primta. 137 už? Prieš? susilaikė, priimta. Šimtasis už, prieš, sus, pasitikrinkime. Šimtasis. Balsavimas baigtas. Priimtas. Šimtas pirmasis. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 112 ir 116, kas už, prieš, susilaikę, tikriname. Šimtas šešioliktasis. Priimtas. Penktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 115 už, prieš, susilaikę, priimta. 110 už, prieš, susilaikė, atmestas 117 už, prieš, susilaikė, priimtas 110 už, prieš, susilaikė, priimtas 122 už, prieš, susilaikė, priimtas 124 už, prieš, susilaikė, priimta Šeštasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. Septintasis kompromisas už prieš susilaikė priimtas. Devintasis užimtumo už prieš susilaikė priimtas. Užimtumo 22 už prieš susilaikė priimtas. 134 už prieš susilaikė priimtas Atmestas 135 už, prieš susilaikė priimtas 128 už, prieš susilaikė atmestas 141 už, prieš susilaikė atmestas 142 už, prieš susilaikė atmestas 143 už, prieš susilaikė atmestas 144 už prieš susilaikė priimtas, 145 už, prieš susilaikė atmestas, 147 už, prieš. E, dėja, reikia pasitikrinti dėl 147. Balsavimas baigtas. Priimta Negerai kėlėte rankas, neaišku buvo. Tai darykite taip. 149 už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Užimtumo trečiasis. E, pirmoji dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, man atrodo, kad atmesta. Reikia pasitikrinti, neaišku. Dėl antrosios dalies, trečiasis užimtumo pakeitimas, antroji dalis. Balsavimas baigtas. Priimta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 183 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 100 89. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. 189 pakeitimas. Tikriname. Balsavimas baigtas. Atmesta. 12 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Moterų pirmasis kas už prieš, susilaikė, atmestas, 11 moterų komiteto už, prieš, susilaikė, priimtas, 13 moterų komiteto už, prieš, reikia tikrinti, 13 moterų komiteto pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimtas. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 190. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 196. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 14. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 210 pakeitimas, kas už, prieš, pasitikrinkime, 210 tikriname. Balsavimas baigtas. Atmestas. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Priimtas 16 kompromisas, už, prieš, susilaikė. Priimta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė. Tikriname. Septintasis pakeitimas. Septintasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Priimta. Kažkas apsigalvojo. Mačiau, mačiau nes iš pradžių atrodė, kad yra po lygiai balsų, dabar labai aiškus rezultatas. Galime kiekvieną kartą tikrintis. Septin, ašt, aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Septynioliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkioliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta 18 kompromisas už, prieš susilaikė priimtas 22 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta 21 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta 24-25 kartu, kas už, prieš atrodo, kad atmesti, bet reikia pasitikrinti. Balsuojame dėl 24 ir 25. Atmestas už prieš 9. Dar kartą, 26, 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 26 už, prieš, susilaikė, atmestas. Man atrodo. Bet pasitikrinkime dėl 26-ojo. Balsavimas baigtas. Atmestas. 19 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 34 pakeitimas už, prieš, susilaikė, tikriname. Balsavimas baigtas. Priimtas. 36 už. Prieš. Dar kartą. 36 kas už. Prieš. Susilaikė priimta. 37 už. Prieš. Susilaikė atmestas. 40 už, prieš, susilaikė, atmestas. 42 už, prieš, susilaikė, atmestas. Antrasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Trečiasis už, prieš, susilaikė, atmestas. G užimtumo kas už, prieš, susilaikė, priimta. N už, prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Septynioliktas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dešimt septintasis už, prieš, susilaikė, tikriname. Dvidešimt septintasis. Balsavimas baigtas. <clears throat> Priimtas. 28 už, prieš, susilaikė, atmestas. Atrodo. Tikriname. 28 atsiprašau, bet 28 balsavimas baigtas. Atmestas. Taip ir atrodė. Moterų D, D kas už, prieš, susilaikę, tikriname. Labai gaila, bet balsavimas baigtas. Atmestas E. Moterų komiteto kas už, prieš, susilaikė, atmestas G. Už, prieš, susilaikė, G. Tikriname dėl G. vienu EPP per daug. Balsavimas baigtas. Priimtas. H. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. I. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. K. Už. Prieš. Susilaikė. Reikia tikrinti. Deja. Tikriname dėl K. Balsavimas baigtas. Atmesta. Moterų penktasis kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dešimtasis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Devynioliktas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Elektroninis balsavimas. E, galutinis balsavimas. galima sakyti, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Vienu iš EPP per daug. Gal Angelikos Nibler nereikėtų. Balsavimas baigtas. Sveikinu. 48 už, Angelika, labai geras rezultatas. Kitas klausimas susijęs su pinigais. Mėlynoji ekonomika kolegos Pereiros yra pranešimas. Pradėkime. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 108. Pakeitimas, kas už, prieš. Susilaikė, pasitikslinkime, 78 pakeitimas seven to eight, check. The, floor, the vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintas kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Aštuntas kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 93 kas už? Kas prieš? Pasitikslinkime dėl 93. Check in 93. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 97. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 9. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 10. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 113. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Į 11 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 17 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 121 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 121. Pasitikslinkime. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. 14 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 131 kas už, prieš susilaikė atmesta. 15 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 139 kas už, prieš susilaikė atmesta. 16 kompromisas kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 17 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 152 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 12 kompromisas, ir kolegė Ferreira, mūsų pranešėja, norėtų pateikti pastabą. Prašome, jums suteikiamas žodis. Ponas Ferreira. Ačiū pirmininkė. E, buvo vienas nesusipratimas, e, kuris dabar yra, e, na kaip ir ištaisytas. Ištaisytas todėl, E, žodžių pakeitimą e, norėčiau atsijimti. Mes dabar balsuosime tik dėl pačio pakeitimo. E, pakeitimas 154 nebepatenka į 12 kompromisą ir dėl jo reikėtų balsuoti kaip dėl papildomo pakeitimo. Ačiū. 12 kompromisas dėl jo balsuosime ir po to balsuosime dėl 154. 12 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 154 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Pasitikslinkime, sako pirmininkas, nes 154 e, pakeitimas yra svarbus. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tikrai buvo gera mintis pasitikslinti, nes šis pakeitimas yra kontroversiškas. 156. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 157. Kas už, kas prieš, pasitikslinkime. 157. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dėl 158, kas už, prieš, sulaikė atmesta, 159, kas už, prieš, susilaikė. Pritarta 162, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 166, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 167, kas už prieš, susilaikė, atmesta. 19 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 169, kas už, prieš, susilaikė. Neaišku. Balsuokime dėl 169 elektroninių būdų. Quite clear. You don't 169. 169, yeah? Balsuojame dėl 169 pakeitimo. The, the, the vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. 20 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 179 kas už. Prieš. Susilaikė. Ne, dėja reikia balsuoti visų pirma dėl pirmos dalies. Kas už. Prieš susilaikė atmesta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 180, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 181, kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime dėl 181. Before this closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. 182 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 183 kas už. Ne. Visų pirma, dėl pirmos dalies e, balsuojame. Kas už. Prieš susilaikė. Pritarta. Antra dalis kas už. Prieš susilaikė. Pritarta. 184 kas už prieš, susilaikė atmesta. 187 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Tačiau pasitikslinkime. Pasitikslinkime dėl 187. Check is closed. Balsavimai baigti, patvirtinta. 185. Ne, sako pirmininkas. 187 patvirtintas, tada 188 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 189 kas už. Prieš susilaikė. Pasitikslinkime dėl 189. Check. The check is closed. Balsavimai baigti. Patvirtinta. 21 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 22 kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. 23 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 125. Antra dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 203. Kas už? prieš, susilaikė, pritarta. 206, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 24 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 212, kas už, kas prieš, pasitikslinkime. 112 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 2.13. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 2.14. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime. 214 pakeitimas. Balsavimai baigti. EPP frakcijos narių, vienu nariu balsuoja per daug. Dabar viskas atrodo gerai. Balsavimas baigtas. Atmesta. 2.15, kas už prieš. Susilaikė atmesta. 2.16, kas už prieš. Susilaikė atmesta. 2.17, kas už prieš susilaikė, pritarta. 2.18, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 2.22, kas už, prieš. Pasitikslinkime. 222 pakeitimas. The vote is closed. Balsavimai baigti. Vienu EPP frakcijos noriu per daug. Dabar viskas gerai, balsavimai baigti. Patvirtinta. 2.23. Kas už? Prieš. Susilaikė. Turbūt patvirtinta, bet geriau pasitikslinti. 2.23. Tik e, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimtas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Keturioliktas. Tryliktas pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antra dalis kas už. Tiksliau nebeaktuali nes pirma dalis yra nepatvirtinta. Ne, pirma dalis buvo atmesta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, prieš. Susilaikė. Pritarta. Penkioliktas, kas už, prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Kompromisas 25, kas už, prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 26 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 27 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 28 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 27 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 37 kas už, prieš Pasitikslinkime dėl 37 pakeitimo. The vote is closed. Balsavimai baigti. Atmesta. 28 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 41. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 42. Kas už? kas prieš, susilaikė patvirtinta, 43 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pasitikslinkime, gerai, pasitikslinkime dėl 43. 40, 43. 43 pakeitimas. Dėl jo balsavimai baigti. Patvirtinta. 44 kas už prieš. Susilaikė atmesta. 45 kas už, prieš. Susilaikė patvirtinta. 46 kas už, prieš. Susilaikė. Reikia pasitikslinti. 46 pakeitimas. Forty six. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. 47. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 48. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pati, pasitikslinkime dėl 48 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 49. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 29 e, kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 52 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 53 kas už prieš susilaikė patvirtinta. Pirmas kas už prieš susilaikė. Pasitikslinkime. Dėl pirmo pakeitimo. E, balsavimai baigti. Patvirtinta. Antras pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečias kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Septintas kas už prieš susilankė patvirtinta, aštuntas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, devintas kas už, prieš susilaikė pat, patvirtinta. E, du, antras pakeitimas e, patvirtintas, trečias kas už, prieš susilaikė atmesta, devintas kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 11. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime. Let us check it. It's employment, employment 11. Užimtumo komiteto 11 pakeitimas. Balsavimas baigtas ir jis yra atmestas. 18 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Reikia vėl pasitikslinti, nes jūs neaiškiai keliate rankas. Tikrai dėl to labai apgalėstauju, bet reikia pasitikslinti. Taigi balsuojame elektroniniu būdu 18 pakeitimus. Valdys klaus. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 22. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 23. Kas už? Prieš pasitikslinkime dėl 23. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar dėl 26-27 kartų balsame, kas už prieš, susilaikė patvirtinta. Devintas. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime dėl devinto pakeitimo iš žuvininkystės reikalų komiteto. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septynioliktas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt devintas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trisdešimtas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta 31 kas už, prieš susilaikė patvirtinta 33 kas už, prieš susilaikė patvirtinta 39 kas už, prieš susilaikė patvirtinta 43 kas už, prieš pasitikslinkime dėl 43. We check it. The vote is closed. Richard. Balsavimas baigtas, atmesta. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl viso pranešimo, balsavimas pradedamas. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Sveikiname mūsų kolegą Ferreira. 49 už, 8 prieš. Sveikiname pranešėją. The... O dabar perėsime prie saveikumo sprendimų, kalbant apie Europos viešojo administravimo įmonių ir piliečių saveiko sprendimų programą, bandant modernizuoti viešai sektorių. Pranešėjas yra ponas Zorinio. Dabar balsuojame dėl pirmojo kompromisinio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 30 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 11 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. 68 kas už, kas prieš susilaikę priimta. Imko 25 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 26 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 71 kas už, kas prieš susilaikę tikriname. 71 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Primta. 72 kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 27 imko kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 28 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 29 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 30 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 31 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 32. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 16. Pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę priimta. 73. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 74. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 75. Kas už, kas prieš susilaikę, kas prieš dar kartą susilaikę. Tikriname 75 pakeitimas. vienu EPP balsuoja per daug. Baigiamas balsavimas. Priimta. Dvyliktas kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. 77 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 78 kas už, kas prieš susilaikę priimta. Imko 35 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 79 kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Imko 36, kas už, kas prieš, susilaikę, Tek, tikriname. Imko 36 pakeitimą. Prašau, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 13 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 14 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 18 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Imko 37. Kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 15 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Imko 39 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 16 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. 17 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. Imko 40 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 88 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 89 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 90 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 91 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 92 kas už, kas prieš, <clears throat> susilaikė, priimta, bet patikrinkime gal. 92 pakeitimas, prašau. Balsavimą baigiame. Atmesta. 93 kas už Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 18 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Primta. Imko 42. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Primta. 19 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Primta. 20 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Primta. 21 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Primta. 125, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 126, kas už, prieš, susilaikę, tikriname. 126 pakeitimas. Baigiame balsuot. Atmesta. 22 kompromisas kas už kas prieš, susilaikė, priimta. 133, kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. 133 pakeitimas, prašau. Baigiame balsuot. Atmesta. Imko 50, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Imko 51, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Imko 52, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 134 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 125, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 126, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Imko 53, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Imko 54, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 137, kas už, kas prieš. Tikriname, 127 pakeitimas. Baigime balsuot. Atmesta. 128, kas už, kas prieš. Tikriname, 128. Baigiame balsuot. Atmesta. Imko 55. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 31. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis. Už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas. Kas, kas prieš, susilaikė, priimta. 33 pakeitimas. Kas už, prieš, kas prieš, susilaikę, priimta. Imko 3, kas už, kas prieš, tikriname. Imko trečias pakeitimas, prašau. Baigiame balsuoti. Priimta. Imko 4, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Imko 5, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 34, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Imko 6, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 38, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 39 kas už, kas prieš, susilaikę priimta, ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta, imko 8 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta, imko 9, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta, kompromisinis penktas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta, 45, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. 45 pakeitimas. Baigime balsuoti. Priimta. 46 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 47 kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname 47 pakeitimas, prašau. Baigiame balsuoti. Primta. Imko 13. Kas už? Kas prieš susilaikę? Primta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaikę? Primta. Devintas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. Bet gal patikrinkime. Devintas pakeitimas. Baigiame balsuot. Primta. Imko 14. Kas už? kas prieš, susilaikę priimta, 40, 10 e, pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę priimta, 49 kas už, kas prieš susilaikę priimta, imko 15 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 6 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta, 7 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta, imko 16 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 8 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta, 57 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 9 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta, 62 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta, imko 20 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 63 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta, imko 21 kas už, kas prieš susilaikė priimta Priimta imko 22, kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta 14 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta 10 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Dabar galutinis balsavimas elektroniškai, vardinis balsavimas, prašau. Balsuojame dėl viso pranešimo dabar. Balsavimas baigiamas. 54 už, 2 prieš. Sveikiname kolegą Zorinio. Parengus pranešimą. Ir paskutinis. Du 2016 metų biudžetas. Įgaliojimai test trilogo posėdžius pranešėja Anmarin Van Bosuit. Annalin Van Bosuit. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariu pavadą, sako pirmininkas. Atsiprašau. Taigi, pirmin, balsuojame. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname devintą pakeitimą. Devintas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta. Penkioliktas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dvidešimtas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 23 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, septintas kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 23 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 34. kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 35. kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 36. kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 8. kompromisas kas už, kas prieš susilaikė primta. 38. kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 41. už, prieš susilaikę, priimta. 42 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 9 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tikriname? Gerai, tikriname. 9 kompromisas. Tikriname. Pasavimas baigiamas. Primta. Primta. 46 už, prieš, susilaikę, atmesta. 47 už, prieš, susilaikę, priimta. 48 už, prieš. Tikriname. 48 pakeitimas. ponė Krištien, mes turime įsitikinti dėl viso to pakeitimo. Taigi balsavimas baigiamas. Matot. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 52 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 54 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 55 už, prieš, priimta. Dabar elektroniškai balsuosime dėl viso pranešimo. Galtinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Ir rezultatas labai puikus, 48 už 2 prieš 6 susilaikė. Sveikiname ponę Analin Van Bosuit. Ačiū kolegos. Apgailestauju, bet balsavimas jau baigėsi, nelabai kokios žinios. A, gal puikios žinios? Puikios žinios. Yeah. We would like to continue with Norėtume tęsti darbą. Kitas darbos tvarkės punktas yra Mūsų komiteto prioritetai 2016 metų biudžete keitimasis nuomonėmis su Jose Manuel Fernandės, kuris yra e, pranešės dėl kitų metų biudžeto, tai yra kolega iš biudžeto komiteto ir noriu paprašyti e, labai mandagiai kolegų palikti salę be triukšmo, tyliai, tyliai išeiti. Labai apmaudu, kad išeinate, kolegos, bet ką mes galime padaryti, kaip sulaikyti jūs. Kolegos pranešėjo dar kol kas nėra. Jis laukia? Gerai.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 colleagues. Dear friend Miriam, Miriam, if I... Brangioji Miriam, ar galiu paprašyti tavęs atsisėsti? Ir kitų kolegų. Prašau atsisėsti, kad galėtume mes pradėti darbą. Norėčiau dar kartą priminti jums, kad aštuntasis mūsų darbo tvarkės punktas yra mūsų komiteto prioritetai kitų metų biudžete keitimasis nuomonėmis su Jose Manueliu Hernandesu, kuris yra kitų metų biudžeto pranešėjas. Gerimas kolega, labai nuoširdžiai sveikinu atvykus į mūsų komitetą. Netaip e, įprasta jūs matyti mūsų komitete ir pasakysiu, kad dėl įgaliojimų trišalims daryboms e, balsavome ką tik tai. Jūs atvykote iškart po balsavimo, mūsų pranešė yra štai ponia, kuris sėdi kartu su mumis ir norėčiau pasakyti, kad nepaprastai svarbus yra metinės biudžetas, gyvenant mūsų prioritetus kiekvienoje politikos srityje, aktualioje mūsų komitetui. Tai susijęs mūsų ekonomikos konkurencingumu, labai svarbu verslui, MVI, inovacijoms, informacijų komunikacijų technologijoms, telekomų paketą įgyvendinant ir aišku energetikos priemonių paketą. Tai labai svarbu ūkio konkurencingumui, kaip sakiau, ir mes turime turėti e, išėjimo iš krizės strategiją, tai svarbu. Ir konkurencingumas pramonės labai svarbu turime gal 30-40 minučių šiam klausimui aptarti. Ir norėčiau paprašyti pono Fernandės pranešėjo pristatyti pagrindinius e, parlamento prioritetus kitų metų biudžete. Gal galėtumėte mums e, papasakoti išsameu tam tikrus dalykus. E, ačiū, aš kalbėsiu prancūziškai. Pagrindinės gairės jau yra plenarinėje sesijoje patvirtintos kitų metų biudžetai, e, biudžetui tą padarėme šių metų kovo 11 dieną ir priminsiu tris tas kryptis, tai yra užimtumas, įmonės ir, e, aišku, mažosios ir vidinės įmonės, taip pat verslas, verslumo skatinimas ir tos tie prioritetai bus įgyvendinami per programas. Pirmas A kategorija, tai atspindi tie prioritetai. Kitas dalykas - solidarumas sąjungos viduje. Nereikia pamiršti, kad sanglaudos politika yra nepaprastai svarbi taip pat ir moksliams tyrimams, išmaniam augimui ir darbo vietoms. Išorės solidarumas, nepamirškime to, kas vyksta prie ES sienų, tai yra trečias ir ketvirtasis biudžeto kategorijos labai svarbios ir aišku, saugumas, imigracija yra kitas e, e, komisija e, laikysi savo įsipareigojimų šiuose srityse ir taip pat laikysis daugiametės finansavimo programos principų taryba E, turi prisiminti, kad mes užsitikriname lankstumo priemonę daugiametinėje finansinėje programoje, mes e, sutelkėme e, didžiąją bendrąją mažą, tai yra lėšos, kurios nepanaudotos ankstesniais metais ir mes labai daug kalbėjome apie tą mažą, bet taryba nenorėjo jos paminėti. Europos invest, strateginių investicijų fondui E, tai yra nauji dalykai, kalbu apie 14 straipsnį ir apie maržą, kuri bus naudojama e, surinkus nepanaudotas vienerių metų lėšas, bet e, bus galima ją naudoti politiniams tikslams, augimui ir darbo vietų kūrimui. Mes pasinaudosime šią lankstumo galimybę E, tvirtinami daugiametę finansavimo programą, žinojame, kad ji yra mažesnė, bet numatyta galimybė naudoti lankstumo priemonę esant būtinybei. E, ir tai atsispindi reglamente, aišku, egzistuoja kitos priemonės lankstumo, kurios taip pat yra svarbios. E, bus laikomasi kompromiso ir tai reiškia, kad reikės sumokėti tas sumas, kurias reikia sumokėti ir yra juokinga kalbėti, kad įsipareigojimai e, vėliau tampa mokėjimus. Mokėjimai yra e, logiška įsipareigojimų tasa. Siekiama sumažinti susikaupusias skolas. 2 e, milijardai nemokėtų, nesumokėtų lėšų gali sudaryti 2016 metais nuo 7-13 e, metų. Ir biudžetas, aišku, e, bus susijęs su sustarimu dėl EFSI, Horizontas 2020, Europos infrastruktūros sujungimo tinklų e, priemonė E, bus mažesnis sumažinimas. Vietoj 6 milijardų sumažinimo bus tik 5 milijardų, e, suma, milijardų atsisakyta sumažinimo. Pranešimas dėl įgaliojimų trišalėms daryboms e, Liepos mėnesį bus tvirtinamas. Rugsėjo vidury bus pateiktas projektas, paskui sprendimas buvo, pri, bus priimtas spalio mėnesį, spalio 23-28-29 bus priimti sprendimai 28 per plenarinę sesiją, balsuosime dėl to. E, komisija pateikė biudžeto projektą, e, tas buvo padaryta gegužės 27 dieną ir e, mes nagrinėsime šį projektą. E, pirmiausiai dėl ITRE norėčiau pasakyti, kad kosme programai e, buvo sumažinti 4,8 programais, lyginant su šių metų biudžetu įsipareigojimai horizontui 2020 1,9 procentai toks sumažinimas, bet tai keisis. Galtinėme susitarime taip pat sumažinta yra E, mažinimas horizontui 2020, 11,6 procentai bus padidintos lėšas ir tai reiškia 1 milijardas eurų. E, reikia užtikrinti, kad būtų pakankamai lėšų įsipareigojimams Dėl agentūrų klausimo. Padidinimas numatytas. Tai susijęs su ankstesnių metų kompromisu dėl parengiamųjų veiksmų ir bandomųjų projektų. Marž, marža yra metinė sumažinta e, dėl EFSI susitarimo, nes pasumažinta marža tam, kad nebūtų toks dėlis neigiamas poveikis horizonto 2020. Parengėme veiksmai pilotiniai procesai. Tai bus 140 e, milijardų, milijonų atsiprašau. 100 milijonų parengėmėsiams veiksmams, 40 milijonų bandomiesiams projektams bus numatyta tiek lėšų. Negalima sakyti, kad tai yra blogai, bet tai yra kompromisas. Mes tęsime savo darbus, tai reiškia, kad mes e, pagal kiekvieną metinę biudžeto procedūrą sieksime sumažinti neigiamą poveikį bandysime kaip galima labiau e, sumažinti neigiamą poveikį horizonto 2020 ir Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, nes kiekvienais metais e, bus sudaromi garantijų, kaip kiekvienais metais sudaryti garantijų fondai ir norėčiau prašyti jūsų paramos. Nes Kiekvienais metais reikės ginti tas programas, įskaitant horizontą 2020. Mums užsitikrin, pavyko užsitikrinti vienu milijardu daugiau šioms programoms, tačiau ne viskas dar yra nuspręsta. Kaip sakiau pradžioje, komisija daug kartų ir taryba taip pat yra daugybė dalykų pamiršusi kiekvieną kartą, kai sutelkiamos lėšos, e, matome tą patį dalyką. Taryba vis pamiršta apie biudžeto lankstumą numatytą tarp institucinėme sustarime, nes dvi e, institucijos gali 10 procentų padidinti arba sumažinti programas. Ir tai reiškia, kad mūsų darbas ir mūsų e, mūšiai toje srityje tęsis. Ačiū. Uh, thank you. Thank you very much, colleague. Ačiū gerbiamam kolegai. Ačiū Jums už prezentaciją. O dabar aš norėčiau suteikti e, žodį mūsų pranešėjai. Prašome. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Fernandes. Aš rengiu nuomonės projektą įtrė e komiteto vardu dėl 16 metų biudžeto. Ir laikausi nuomonės, kad yra geras, e, gerai matyti, kad jau yra pasiektas konsensusas dėl daugelio projektų e, prioritetų 16 metams. Taigi tai yra sveikintinas dalykas. Taip pat prašyčiau, kad e, priimtumėt domeną mūsų nuomonę, kuri buvo e, patvirtinta didžiaja dauguma - 48 už, 2 prieš. O mūsų komitetas tikrai laikosi tų e, principų kurie mums yra labai svarbus. Pavyzdžiui, Horizontas 2020 programa e, tikrai lėšos tai šiai programai neturėtų būti mažinamos, netgi jeigu norime finansuoti EFSI. Jau du metus e, šioms programoms e, yra skiriama, skiriamas didelis e, dėmesys. Ir laikomės nuomonės, kad tikrai tokioms e, programoms neturėtų būti mažinamos lėšos, nes jos sukuria labai didelę pridėtinę vertę europinių lygmenių. Ir lėšų mažinimas būtų neigiamas dalykas tiek visuomeniai, tiek tyrėjams. Be to, ES e, tokiu būdu nebebus, nebebūtų patikimas e, partneris kitiems. Komisija pasakė, kad šios programos bus įgyvendinamos ateityje, o Europos parlamentas turi dėti visas pastangas, kad e, Connecting Europe programa ir Horizontas 2020 toliau egzistuotų. Taigi, tikimės, kad jūs ginsite šią poziciją E, nežinau, e, trišalių dėrybų metu, kiek būtų galima nusileisti dėl Horizontas 2020 ar dėl Connecting, Connecting Europe programos. Mes daug kalbame apie energetikos efektyvumą, žiedinę ekonomiką, energetinę sąjungą. Ir taip pat e, galvojame, ką daryti su susikaupusiamis mokėtinamas e, sumomis. E, sutinku su tuo, ką Jūs pasakėte dėl pirmosios A kategorijos, tačiau tuo pat metu norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie mūsų išsibrieštus prioritetus. Ar visa tai dera su biudžeto komiteto prioritetais, bent jau toje srityje, už kurią mes esame atsakingi? Toliau dar vienas klausimas. Ką gali padaryti mūsų komitetas, kad padėtų Jums? Mes galime pateikti pakeitimų iki 18 biudžet rūpjūčio, tad norėčiau gauti iš jūsų informacijos, kokių e, pakeitimų pageidautumėt iš mūsų pusės, kurie jums būtų naudingi. Dėkoju. Ačiū, ačiū gerbiamai kolegiai ir dabar suteiksiu žodį mūsų šešėliniams pranešėjams. Pradėkime Tiksliau nuo koordinatorių pradėkime. Ponas Karinč. E, šešėlinis pranešėjas ne, nedalyvauja posėdėje. Tiesiog norėčiau priminti, kad ką tik tai e, mūsų komitete įvyko balsavimai. Ir e, turiu pasakyti, kad šis klausimas tikrai nėra kontroversiškas tarp politinių frakcijų. Horizontas 2020 programa mūsų komitetui yra labai e, svarbi ir daug e, pastangų buvo dėta, kad e, ta programa atsirastų. Vienas komentaras. Jeigu aš jūs teisingai supratau, jūs kalbėjote apie 2016 metus. Jūs sakėte, kad na, didelis pasiekimas yra tai, kad yra skirtumas. Tai tie 2 milijardai eurų tarp įsipareigojimų ir mokėjimų. Ir tai kelia nerima Europos parlamentui, kad e, Europos parlamento, tiksliau ES biudžete yra skirtumas tarp to, e, tarp įsipareigojimų ir tarp sumų, kurios turėtų būti išmokamos. Jeigu ši problema būtų įspręsta, tai būtų naudinga visoms programoms, įskaitant ir Horizontas 2020. Ačiū. Pone Mūdį, socialistų frakcijos vardu. Ačiū. E, sveiki atvykę į šį komitetą. Be abejo, mes matomės nuolatos biudžeto komitete, tačiau malonu Jūs matyti ir čia. Greičiausiai Jūs žinote iš dėrybų dėl EFSI, e, kokios vyksta diskusijos čia, kad e, mes kaip ir sutarėme dėl to, koks turėtų būti 16 metų biudžetas. Na ir atsižvelgiant į tai, e, kas buvo pasakyta dėl EFSI ir tai, kokį poveikį EFSI turi, džiugu matyti, kaip e, politinės frakcijos skirtingose komitetuose dirba, kad apsaugotų e, Horizonto 2020 programos finansavimą. Ir manau, kad tas bendradarbiavimas turi tęstis ir dėrybų metu. Taip pat reikia užtikrinti, kad kalbant apie Horizontą 2020 programą, Reikia pripažinti ir skirti tą finans, e, pripažinti finansavimą, kuris yra naudojamos e, įvairioms finansavimo priemonėms. E, žinia, kad mums subsidijos neturėtų būti e, skirtos tik tai toms rytims, e, kurios, pavyzdžiui, e, yra finansuojamas pagal Marie Curie programą, bet ir, pavyzdžiui, patenka ir į kitas Horizontas 2020 sritis. Tačiau, aišku, svarbiausia bus detalės ir kurios paaiškės dėrybų pabaigos, pabaigoje. Tačiau mes norėtumėm, kad na, jūs apgintų, apgintumėte e, Horizontas 2020 programą ir jam skirtas lėšas. Ačiū, dabar žodis e, Jan Garbrandi, Alde frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponui Fernandės už tai, kad atvyko. Mano klausimas irgi yra susijęs su mokėjimų problema. Jūs minėjote pats tą problemą ir kolega Karinšas irgi apie tai kalbėjo. Aš Norėčiau konkrečiai paklausti apie mokėjimų planą, kurį parengė komisija. Jeigu mano informacija teisinga, komisija prioritetą skiria mokėjimams sanglaudos ir regioninės politikos rytise, o mokslinių tyrimų, inovacijų sritis yra na, ne tai, kad užleista, bet e, nepatenka į pirmojo prioriteto sąrašą. Ar pripažįstate tai ir ar manote kaip ir aš, kad įsisavinimų gebėjimai valstybėse narėse, sanglodos ir regionių, regionės politikos rytyje kelia problemų. O mokėjimai mokslinio tyrimų, inovacijų srityje yra visiškai kito, kitokios situacijos, visai kitokia tvarka yra išmokami ir komisija turėtų skirti didesnį prioritetą šiai sričiai nei yra dabar. Ačiū. Dėkoju. Kolegos. Dabar kiti kalbėtojai. Pone Van Bremt beje yra ir Europos strateginių investicijų fondo klausimo pranešėja. Taigi, prašau, ponio. Ačiū. Labai trumpai aš kalbėsiu, neturėjome galimybės pasikalbėti dar apie EPSI dėrybų išvadas Itrėje. Gal vėliau. Poveikis biudžeto, aišku, milžiniškas ir aš Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Fernandesui už tą mūšį, kurį kovojame kartu su juo dėrybų metu. Mes kovojame toje pasi, pačioje pusėje ir buvo sudėtinga ta kova, nors didelė dauguma parlamente palaikė mus biudžeto įtrė TRAN komiteto e, kolegas, buvo vis tiek tokia siena vertinant tai, ką mes manome apie biudžetą ir kokį poveikį tai turės horizontas 2020 ir infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė ir ką manė komisija ir taryba. Ir turiu pasakyti, kad tarybos vertinimu aš kaip ir galiu šiek tiek suprasti, bet komisijos vertinimu man visiškai nėra aišku, kodėl jie taip elgesi, kaip elgesi per dėrybas. Toliau mane nustebino ir labai nuvylė tai, kad trūko tokio įsitraukimo iš tarybos ir komisijos pusės kalbant apie mokslinio tyrimų veiklą Horizontas 2020 ir kad dėrybininkai tikrai neturėjo pakankamų žinių. Ir turiu pasakyti, kad aš pranešėję po dėrybų nesijaučiu labai laiminga, kalbant apie Horizontas 2020 programą, bet aš manau pasiekėme to, ko galėjome pasiekti. Ir gal jeigu ir sakysite, kad nieko gero nepasiekėme, vis tiek šio bei to pasiekėme. Poveikis biudžetui yra. Ir Dėl to dėrybos ateityje bus labai svarbios, kaip jūs teisingai pasakėte. Na ir norėčiau aš du dalykus pasakyti jums ir taip pat kolegoms. Pirmiausia, horizontas 2020. Vis tiek ten šiokių tokių kom, nuolaidų yra, bet pradžioje mes reikalavome, kad ne, ne, nebus tų nuolaidų, dabar Ir apie, niekada nepasikalbėjome apie tai, kaip jos turėtų atrodyti. Dabar 2016 metų biudžetas darbo grupės turės pasirūpinti, kad komisija suprastų, kokie yra mūsų prioritetai. O per dėrybas, ponė Georgieva man pasakė, kad įmanoma šiek tiek nusileisti dėl tų nuolaidų ir mes turime tuo pasinaudoti. Kitas dalykas - biudžetas ir ateitis po 16 metų mes nesitaikstysime su tolesniais e, apkarpimais. Susitarėme mes, kitą savaitę reiks e, balsuoti už, mano patarimas būtų balsuoti už, bet nežinau, kaip, kaip galiausiai koks bus galtinis rezultatas. Taigi mes turime per kiekvieną biudžeto procedūrą kiekvienais metais reikalauti, kad kuo daugiau lėšų sugrįžtų į Horizontas 2020 infrastruktūros tinklų priemonę. Ta kova turėsime kovoti kartu, visi biudžeto žmonės, aš kaip ir nesu biudžeto komiteto žmogus, daug iš ko išmokau dėrybose apie lankstumą, maržas ir panašiai. Taigi mes turėsime laikytis tos pozicijos kiek įmanoma įtre komitete kartu su biudžeto komiteto kolegomis, kad pasiektumėme norimo rezultato. Ačiū. Dėkoju. E, Federlė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau tik tai pabrėžti tai, ką sakė kolegos. Šis komitetas tikrai nori išsakyti savo poziciją dėl prioritetų. Buvo minėtas horizontas 2020 ir mes matome, kad ir ties energetikos sąjunga kaupėsi juodi debesys, nes komisija dabar siūlo dvi iniciatyvas. Mes pradėjome kalbėti apie tai, kaip jas finansuoti, kaip sukurti reikiamas priemonės. Tačiau matome, kad vis tiek dar bandoma atimti lėšas ir perkelti jas į EFSI fondą. Ir mūsų komitetas taip pat griežtai pasisakė dėl kolegos Van Bremt, kolegais Van Bremt, uh, pranešimo, vienbalsiai visos frakcijos pasisakė apie tai ir galbūt aišku, prioritetai gali būti skirtingi, kalbant apie maržas ir panašiai, kur tas nepanaudotas lėšas nukreipti. Mes nenorime atimti lėšų iš horizontas 2020, nes tai užtikrins ateities klėstėjimą ir darbo vietas ateityje ir naujus sprendimus ekonomikai. Jeigu atimsime lėšus iš tos programos, tuomet finansinė krizė užsitęs dar labiau nei yra dabar. Taigi privalome neprarasti orientacijų į ateitį ir turime surasti būdų, kaip būtų galima paskatinti ekonomiką. Ačiū. Other... Labai ačiū. Dar kas nors nori pasakyti? Ne? Prašom, kolega. Labai ačiū, kad atvykote Vakar per ekonomikos komiteto posėdį kalbėjome apie tai ir mums e, komisija dalyvavo per svarstymus. Yra daug dalykų dėl biudžeto, galime pasakyti, kaip mūsų frakcija yra nusistačiusi prieš Junkerio planą ir e, dėl to, kad tai sieks pritraukti spekuliatyvinių investicijų, yra kitų dalykų susijusių su komisijos veiksmais, bet manau, kad reikėtų pirmiausiai pasakyti, mes, jog mes prieš e, finansavimo mažinimą programą į kosmę, nes tai yra e, pagalbos e, mažoms ir vidutinėms įmonėms programa, kurios sudaro maždaug 70 procentų mūsų visų įmonių ir dabar ketinama e, sumažinti finansavimą tai programai reikėtų kaip tik e, siekti skatinti ekonominę, socialinę ekonomiką, kad įmonės nedėlis e, kooperatyvai galėtų pristėti prie tikslų ir kad jie galėtų e, nukreipti savo veiklą visuomenės klėstėjimui ir galėtų bendradarbiauti su viešuoju sektorius. Mūsų nuomonė tai yra pagrindiniai dalykai. Taip pat dabar matome, kad moksliniams tyrimams inovacijams e, bus skirta daugiau lėšų, bet mes esame surūpnę dėl to, kaip bus įgyvenamas tos programos. Reikia, kad būtų numatytas geresnis, geresnės galimybės numatytos e, gauti kreditus toms e, įmonėms, kam to labiausiai reikia, nes dabar, pavyzdžiui, daug tarptautinės didžiulios bendrovės, e, farmacinės bendrovės ras e, naujas nišas, kaip gauti geresnį gyvenimą ir e, geresnį finansavimą, užtikrinti savo geresnį e, gyvenimą, o nu, smulkiosios įmonės nieko iš to taip pat negaus. E, Mes matome, kad dabar visi veiksmai planuojami taip, kad bus pakengta socialinio aspekto vystimuisi ir bus siekiama tik tai, kaip galima, didesnės e, komersinės naudos. Ačiū Jums už pastabas. E, kiti kolegos nebenori pasakyti. Norėčiau paprašyti jūsų sureaguoti į išsakytas pastabas, atsakyti klausimus. Ačiū, ačiū jums visiems už išreikštą paramą. Aišku, aš negaliu pasakyti įtarė komitetui, kokius reikia pateikti pakeitimus e, jūsų mm, vardu, jūsų komitetas ir patys deputatai puikiai žino, kokie tie pakeitimai turėtų būti. Mm, išreikštas mano jau pranešime susirūpinimas dėl tų dalykų, apie kuriuos jūs kalbėjote, tai yra kategorija 1A, pirmiausiai užimtumo, e, su, su užimtumo tikslais tai susiję, taip pat su mažomis vidinėmis įmonėmis ir su tikslais e, plėtoti konkurencingumą Europos Sąjungos stiprinti jį. Bet, aišku, aš sieksiu visko, kas galėtų mums padėti pasiekti tų tikslų, kurie visiems yra bendri. Tai yra 3E tikslas dėl e, horizonto 2020. Dėrybų pradžioje reikia pasakyti, e, kad taryba ir komisija nenorėjo nieko keisti dėl finansavimo vienas milijardas eurų sutaupyti. Iš to tai buvo beveik visiškai nebuvo iš pradžių įmanoma užsitikrinti. Norėčiau padėkoti kolegiai Van Bremt mm, už jos darbą atitinkamoje srityje. E, buvo kalbama apie tai, kad maržą būtų galima panaudoti, bet taryba apie tai iš pradžių nenorėjo kalbėti bet mes esame teisūs ir pažiūrėsime, kaip bus ateityje. Pagal reglamentą e, numatytas kiekvienas e, žingsnis biudžeto procedūroje, bet nei komisija, nei taryba nenorėjo apie tai kalbėti, apie tai, kad reikia su mumis tartis kiekviename žingsnėje. Kitas dalykas - projektų atrinkimas. 5-2 Atrodo, tai buvo toks punktas, bet kas bus, koks bus tas numeris e, kitas, niekas nežino. Įtre prioritetai yra tikrai atsispindi reglamente. E, reglamentas e, suteikia galimybės, numato tam tikrus tikslus, bet ir iššūkius. Pavyzdžiui, mokslinio tyrimų srityje mums pavyko uh, apsiginti savo poziciją dėl fundamentaliųjų tyrimų, pavyzdžiui. Aš ne atrodysiu rimtai, jeigu pasakysiu, jog 2,2 milijardai eurų, kad juos galime iškart e, surasti, sutaupyti per e, biudžeto procedūrą. Kalbu apie kitų metų biudžetą. Mes turime galvoti apie procedūras ir dabar žinoti, kokias mes linijas e, per visą procedūrą ginsime. Mes turime galvoti apie tai, kad per kitą procedūrą bus sumažintas neigiamas poveikis, bet ne aš tą turiu pasakyti. Mes turime ginti tam tikras linijas su tam tikromis temomis, temomis ir sumomis kitų metų biudžete. Man reikia jūsų paramos, jūsų palaikymo ir aš esu tikras, kad egzistuoja didelis e, konsensus, bet neaišku, ar tas pats konsensus bus dėl tų linijų krypčių, kurias reikės ginti, bet ne aš dabar turiu apibrėžti tas linijas, bet tikiuosi, kad bus sutariama dėl tų krypčių linijų, uh, ir sumų, kurias mes bandysime užsitikrinti. Bet e, tikslas yra tas pats, kaip galima labiau sumažinti neigiamą poveikį horizontui 2020 ir tai Europos infrastruktūros rinkimo e, priemoniai. Parlamentas gina tuo, tas dvi programas, kurias šiaip valdo komisija. Tai yra man keista. Ir aš pats galvoju vienu metu, kad tikrai nebus įmanoma sutaupyti tą milijardą, bet mums pavyko dėl mokėjimų. E, prioritetų mokėjimams nėra, bet įsipareigojams tik jie numatyti. Dėl mokėjimų tai, tai yra loginė tasa įsipareigojimų, kurie prisimti yra. Sanglaudos politika. Viena B kategorija tai yra uh, E, kategorija, kurioje sudaręs didžiausia, didžiausios skolos sudariusios. Reikia e, ten daugiau, daugiausiai lėšų sprendžiant skolų problemas, nes e, sumos yra labai didelės pirmoje B kategorijoje. Tai yra taisyklės ir reglamentas daugiametė finansinė programa taip pat sako, kad N plus 3 e, taikoma sanglaudos politikoje taisyklė ir e, dėl to atsiranda neapmokėtų skolų problema. ir daugelį valstybių narių yra problema, bet ne, dėl skolų, bet nepamiršime, kad sanglaudos politika prisideda prie e, išmanaus augimo, prie mokslinio tyrimų. Tai nėra paprasčiausios investicijos. Jeigu pasižiūrėsime į veiklos e, programas sanglaudos politikos kontekste daugelie valstybių, tai lėšos pirmiausiai skiriamos darbo vietoms kurti, augimui, MVI verslumui skatinti, moksliniams tyrimams nereikėtų to pamiršti. Ir aišku, mes tęsime savo mūšius. E, Horizonto 2020 tai infrastruktūros sujungimo tinklų priemonės kontekste mes tą darysime. Ir aš tikrai e, žinau, kad jūs mane paremsite dėl kosme programos e, sumažinimas numatytas, bet Nėra visiškai tai teisinga, nes yra tam tikrų perkelimų. Tai yra susijęs su lūkesčiais. Tiksliau, taip yra mm, skirta daugiau lėšų iš anksto ir iš tikrųjų mes nežinome, ar bus e, daugiau ar mažiau lėšų. Tai yra programa, kurią aš norėčiau ginti Ir manau, kad mano prioritetai pranešime atsispindintis prioritetai mm, dėl įgaliojimų dėrybams yra tie patys, kaip ir mano, tokie patys jūsų kaip ir mano, ir aš galiu tikėtis jūsų paramos dėl to pranešimo projekto, dėl kurio balsuosime 23 dieną. Ačiū. Dėkoju. Jose Emanueli už jūsų atvirumą, pristatant, kalbant apie mūsų komiteto prioritetus. Tai labai svarbu, kalbant apie pramonės e, konkurencingumą, išėjimą iš krizės. Dėl to yra būtina e, skirti tam visą dėmesį. Ačiū, kad atvykote šiandieną pas mus. Linkiu geriausios sėkmės Jums biudžeto komitete and for great cooperation. Yeah, thank you. Thank you. Uh, dear colleagues, let us go to. Gerbiami kolegos, Pereikime prie paskutinio klausimo mūsų darbo tvarkėje prieš pietų pertrauką. Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje. Nuomonės referentas Šianas Ekeli. Mūsų kolega posėdėje dalyvauja. Yra pasiektas susitarimas e, su Envi komitetu dėl šio pranešimo, nes e, mūsų kompetencijos klimato kaitos srityje yra panašios, tačiau įtrė komitetas turi tam tikrų išskirtinių kompetencijų kurios, pavyzdžiui, susijusios su energetika, CO2 nutekėjimu, augimu, darbo vietų kūrimu, konkurencingumu, mažomis ir vidutinio dydžio įmonėmis. Na ir taip pat e, tam tikros kompetencijos su NV komitetu yra bendros. Europos parlamentas rengia rezoliuciją, kuri bus pagrįsta savo iniciatyvą rengiamų pranešimų Envi komitete. Tačiau ITRE komitetas turi parengti nuomonės projektą ir yra numatytas terminas pakeitimams pateikti ir balsavimui ITRE komitete. Ir laiko lieka nedaug, nes po kelių savaičių Envi komitetas e, turės parengti savo pranešimą. Taigi laiko tikrai liko nedaug ir dabar siūlau pradėti diskusijas, kurios truks 45 minutės. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjui, ponui Keliui, kad jis pristatytų nuomonės projektą. Prašome. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad jūs E, pristatėte, kokia yra situacija su Envi ir ITRE komitetu ir terminais. Laikaus nuomonės, kad laiku yra organizuojamos diskusijos e, šiuo klausimu, kadangi e, dvi sava, prieš dvi savaitės įvyko diskusijos Bonoje ir gavome daug žinių, kad pasiekti rezultatai yra nuvilintis. Nepaisant to, galime pasidžiaugti tuo, kad dėrybose buvo matomas pasitikėjimas, kuris labai svarbus. Na, o nuomonės e, projekte aš kalbu apie tai, kad reikia pasiekti tą privalomą e, susitarimą kovoti su klimato kaita. Ir tas e, susitarimas turėtų būti pasirašytas Paryžiuje. Jis yra svarbus, kad būtų pasiektas dviejų laipsnių tikslas ir man atrodo, kad viską reikia vertinti teigiamai šis susitarimas e, prisidės prie naujų įgūdžių atsiradimo, prie darbo vietų kūrimo ir ekonominio augimo. Klimato kaita e, eina koja kojan su ekonominiu augimu. Be to nereikėtų pamiršti, kad e, jeigu mes dabar nieko nedarysime, tai turės rimtų pasiekmių, o mūsų partneriai visame pasaulyje apie tai žino. Laikausi nuomonės, kad e, Europa turėtų paspausti kitas šalis, e, kad jos prisimtų įsipareigojimus ir e, kad įsipareigojimų prisijimtų ir mūsų konkurentai. Mes negalime atsidurti tokioje situacijoje, kai mūsų ambicijų lygmuo netitinka kitų ambicijų lygmens. Kitos šalis turi žinoti, kad ES yra suinteresuota vaidinti lyderio vaidmenį, tačiau su sąlyga, kad mes būsime ne vieni, kuri dirbs e, šiuo klausimu, kuris yra labai aktualus. Dabar pereisiu prie CO2 nutekėjimo klausimo. Laikausi nuomonės, kad reikia užtikrinti, kad e, reikia susitarimo dėl CO2 nutekėjimo, kad e, kitos šalis prisijimtų panašių įsipareigojimų kaip ES. Mes turime apsaugoti savo pagrindinius sektorius, įsaugotume darbo vietas ir užtikrintumėm ekonominį augimą. Tvarūs procesai ES neturėtų būti pakeisti netvariais procesais, kurie kenktų aplinkai nepaisant to, kad galbūt e, na, jie dėrėtų su procesais, kurie yra taikomi kitose pasaulio vietose. Tai tai pasakyta apie žemės ūkį. Tikrai nebūtų e, naudinga, jeigu nebūtų imtasi e, globalių veiksmų pasaulinių lygmenių. Ypač atsižvelgianti tai, kad mes, mums trūksta maisto produktų kai kuriuose pasaulio vietose. Taigi e, laikausi nuomonės, kad e, CO2 nutekėjimas e, ir privalomas sustarimas jų atžvilgių, šiuo atžvilgiu yra labai svarbus. ETS sistema turi potencialą, tai gali būti tikrai labai veiksminga priemonė E, siekiant įvairių tikslų, e, pavyzdžiui, naudojant kuo daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių. Ir labai svarbu, kad ATS sistema tarnautų savo tiksloj. Ilgalaikė perspektyvoje mes turėtumėm sukurti globalią ATS sistemą. Apie tai e, buvo kalbama e, e, ir tokią mintį išreiškė ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel. E, Laikomės nuomonės, kad ETS e sistema sumažintų e, CO2 emisijas pasaulyje ir padidintų pasaulinį konkurencingumą. Be to e, rinka prasiplėstų, pasiskirstytų energetiniai ištekliai efektyviau. Akivaizdu, kad na, reikal, reikia, kad ta sistema tinkamai funkcionuotų pačioje Europos Sąjungos, tik tada galėsime galvoti apie globalią ETS sistemą. Pastaraisiais metais buvo kalbama apie tai, kad e, reikia atsisakyti e, ekonominė prasme ir aplinkosauginė prasme žalingų studijų ir ne viena studija buvo atlikta šiuo klausimu. Tokios subsidijos e, iškraipo rinką ir konkurenciją, bet to jos turi neigiamą poveikį inovacijoms. Be to, e, tų subsidijų reikia atsisakyti, jeigu mes e, tikrai norime e, padidinti atsinaujančių energijos šaltinių kiekį energetinėme derinyje. Tokiu būdu mes paskatintume žaliasias technologijas ir jų atsiradimą. Ir tai yra labai svarbus elementas kovojant su klimato kaita. Mes turime užtikrinti, kad na, tos technologijos būtų skatinamos. Inovacijos yra technologijos. Jos yra labai svarbios ir mes turime skatinti tas žaliasias, švariasias e, e, technologijas, kad pasiektumėm globalių klimato kaitos tikslų. E, investicijos į žalėją ekonomiką būtų teigiamas signalas, kurį mes galėtumėm pasiūsti. ES vaidina labai svarbų lyderio vaidmenį pasisakydama už žaliasias e, ekonomikas. Junkeris pasakė, kad ES turėtų būti e, pirma pasaulyje pagal e, žal, žaliųjų technologijų skaičių, švariųjų technologijų skaičių. E, taip pat reikia apsaugoti e, ES e, pramonę. Aišku, labai svarbu, kad būtų vykdoma ir e, patirties ir technologijų sklaida. E, jų perdavimas su trečiosiamis šalimis, tačiau tuo pat metu turi būti užtikrintos e, na, tų pra, pramonių, kurios sukūrė visus tos produktus e, autorinės teisės ir interesai. E, be to nereikėtų pamiršti ir kitų sektorių, kurie prisideda prie CO2 mažinimo. Šiuo atveju nereikėtų pamiršti, sakykime, pievų ir miškų. Biomasė ir e, miškai e, vaidins labai svarbu vaidmenį mažinant CO2 emisijas, taip pat ir sulaikant e, CO2 emisijas. Atsižvelgianti tai, man malonu matyti, kad yra pripažįstama tai, kad na, žemės ūkis yra sulaukęs ypatingo dėmesio Envy pranešime. Galiausiai reikėtų pažiūrėti ir į kitas susitarimo šalis. Visai e, neseniai mes išgirdome Junktinio Amerikos valstybių ir Kinijos poziciją, kuri tikrai mūsų džiugina. Tačiau ES turi dėti visas pastangas, kad galiausiai būtų priimti konkretus įsipareigojimai gruodžio mėnesį. ES turi būti e, stipri, kad e, kitos šalis pasektų jos pasiek pavyzdžių ir sumažintų CO2 emisijas. Mes sakome, kad CO2 emisijos iki 30 metų turėtų sumažėti 40 procentų, o vietos e, misijos iki 50 metų turėtų sumažėti dar daugiau. ES turėtų peržiūrėti e, tikslus, kurie buvo užsibriežti 30 e, metams Pranešėjas e, sako, kad reikėtų peržiūrėti ir globalių e, mastų e, patvirtintus tikslus. Aš laikausi nuomonės, kad reikėtų ambicingesnių ES lygmenių įsipareigojimo. Taigi laikausi nuomonės, kad einame labai svarbių kelių ir tikiuosi, kad bus pasiektas sustarimas Paryžioje. Ačiū. Dabar SND frakcijos vardu ponia Karling. Sapai. Pirmininkė, aš pradžioje norėčiau padėkoti pranešėjui Šonui. Mes manome, kad tai puikus pagrindas pradėti darbus ir buvo dirbama su šešėliniais pranešėjais labai konstruktyviai, taigi pirmiausia norėčiau ir tai paminėti. Mums ypatingai patinka tai, kad yra minima tai, jog ES turi rodyti kelią klimato padarinių mažinimo klimato veiksmų srityje, taip pat reikia pas, pas, globalaus saistančio susitarimo įsipareigojimų iš visų pusių, nors nėra tekste minima, tačiau įsipareigojimas dėl dviejų laipsnių irgi yra labai svarbus. Taip pat, kalbant apie tarptautinę klimato konferenciją, taip pat apivasinų taršos leidimų sistemą, kurios tikslas sukurti pasaulinę rinką, taip pat subsidijų atsisakymas, nes tokiu būdu sunku perėti prie tvarios ekonomikos, ypatingai pramonės ir energetikos rytise, taip pat pripažįstamas bioenergetikos sektorius, tai irgi yra labai svarbu. Čia yra puikia pradžia, bet yra keletas elementų, kuriuos norėtumėme matyti, kelis elementus kvestionuojame. Pirmiausia, nors ir yra šiek tiek pakeistas tekstas po šešėlinių pranešėjų diskusijos, kad pozityviai bus kalbama nuomonės projekte, bet vis tiek norime, kad būtų daromas, daroma nuorodai teisinga pereima, kad klimato kaita būtų derinama su darbo vietų kūrimu, kad būtų užtikrinama, jog pramonės įmonės būtų orientuojamos į mažai anglės suvartojančią ateitį. Tai reiškia ir pasauliniu mastu yra iniciatyvų jungtinių tautų rėmuose, šakiniuose, įvairiuose šakiniuose elementuose yra tam tikrų veiksmų planų. Taigi žiūrime, turime pažiūrėti, kas daroma tarptautiniu mastu. Taip pat subsidijų atsisakymas. Aišku, kaip sakiau, puikus dalykas, jeigu subsidijų atsisakysime tais atvejais, kai jos trukdo perėjimui. Bet žodžiai ekonomiškai žalingos subsidijos kelia tam tikrų klausimų, nes nėra aišku, ką tai reiškia. Mes norėtumėme, kad būtų daugiau paaiškinta, kas tai yra. Nors pripažįstu, kad labai svarbu jūsų rinkėjams, kad būtų konkrečiai paminėta žemės ūkio verslas, agroverslas, šalia visų kitų pramonės šakų. Aš manau, kad čia šioks toks disbalansas atsiranda nuomonėje. Toliau technologijų per, perdavimai reikia pažiūrėti, kokia yra situacija dabar parlamente dėl technologijų perdavimo ir investicijų mokslinis tyrimus ir plėtrą, investicijų įvairiose pasaulio regionuose, kad būtų galima pasidalinti moksliniu darbu ir technologijų plėtra. Dar vienas rytis, kurios mūsų manimų trūksta, yra e-, efektyvus energijos vartojimas. Jeigu pažvelgtumėme į naujausias tarptautinės konferencijos išvadas, praeitų metų išvadas. Jie konkrečiai akcentuoja, kad reikia daugiau kalbėti apie efektyvų energijos vartojimą tarptautiniu mastu, nes efektyvesnis energijos vartojimas elgesio pokyčiai turės didelės įtakos, kalbant apie klimato kaitos padarinių švelninimą. Norime, kad tai sustiprėtų ir mūsų nuomonėje. Taip pat norėtumėme pridurti ir daugiau apie biologinę energiją, energiją kai biomasė yra derinama su anglės sekvestracija, tai tada emisijos yra faktiškai nulinės ir dėl to yra pasiūlymų ir tartautinių mastų, ir tarpinės dialogas vyksta dėl anglės sugavimo ir saugojimo. Taigi turime to irgi nepamiršti. Toliau, šalia to, kad kitos tautos irgi turimtis veiksmų, uh, Ir mes visi turime padaryti viską, ką įmanoma diplomatiniais kanalais, kad šalis prisimtų įsipareigojimus, kurie būtini. Taip pat turime žiūrėti, kaip būtų galima paremti besivystančias e, valstybės šalis, kad jos irgi efektyviai naudotų išteklius ir mažai naudotų anglies oksido. Taip pat labai svarbu įsipareig... svarbus įsipareigojimai dėl minimalaus BVP skirimo energijos veiksmams ir 0,2 procento nuo BVP valstybėse narėje turi būti skiriama klimato kaitos veiksmams. Nes iš tiesų reikia lėšas skirti ten, kurios yra reikalingos, ne tik kalbant apie klimato veiksmus, bet taip pat kalbant ir apie tai, kad mūsų ekonomikos irgi turi duoti rezultatų. Ačiū ponas Federlė Alde vardu. Ačiū. Dėkoju ponui Keli už puikia pirmąją, pirmąjį nuomonės projektą. Aš pritariu tam, ką sakė kolegė socialdemokratė. Tikrai šešėlinėme, šešėlinių pranešėjų sutikime buvo išsakytos pastabos, kurios įtrauktas į tekstą. Taigi dėkoju už tai. Ir dar kelios pastabos dėl anglės nutekėjimo. Labai svarbu, kad ITRE komitetas spręstų šią problemą. Ir taip pat manau, kad turėtumėme surasti tinkamą formuluotę kad spręstumėme šią problemą pažangiai, naudojant tą peržiūrą, kurią pristatys Kanietė dėl apivartinių taršos leidimų sistemos reformos, tikimės Liepos mėnesį, kad būtų naudojami tam tikri parametrai, tam tikri masteliai, nes tikrai norime paskatinti tas e, pramonės šakas, kurios e, nes, ne, elgesi atsakingai ir taip pat yra tokių pramonės šakų, kurios e, elgesi netaip atsakingai, taigi mes turėtumėme surasti tinkamą formuluotę, kad būtų patoblinta ta sistema, kad ji būtų atnaujinta, modernizuota ir kad nebūtų pasitelkiami vien tik tai istoriniai skaičiai, nes, pavyzdžiui, dėl nuosmukių, dėl, dėl ekonominės krizės matome, kad tam tikri rodikliai yra smarkiai sumažėję. Ir aišku, tikimės, kad tie rodikliai pagerės, kai ekonomika atsigaus, tada gali staiga atsirasti atotrukis tarp tų nemokamų asignavimų ir tai, ką jos privalo, kvotų ir tai, ką jos privalo sumokė, e, sunaudoti. Taigi dėl to tas pažangus e, matmenų nustatymas, tų rodiklių nustatymas yra labai svarbus. Dėl subsidijos įsakymo aš tam pritariu, labai svarbu jų atsisakyti. Tačiau problema ta, kad kai sakome ekonomiškai, ekonomiškai žalinga, čia yra tokia ne, ideal, ne ekonominė, o ideologinė diskusija. Aš kaip liberalas galiu pasakyti, kad bet kuri subsidija yra žalinga, kitos partijos matyt man nepritars ir naudosis tuo kaip priemonė. Aš manau, kad turėtumėme kalbėti apie aplinkai žalingas subsidijas. Ir nemanau, kad dabartinė formuluotė turi būti naudojama taip, kad lyg sakytumėme, kad jeigu pasaulinio mastu neatsakysime subsidijų, tai mes to nedarysime. Ne, mes milijardus eurų skiriame, subs, išmokame kaip, kaip subsidijas anglims, dujoms ir pan, naftai ir panašiai. Tuos pinigus galėtume panaudoti kur kas geriau ir tada geriau pasitarnautumėme e, tam procesui iki Paryžiaus. Taigi tokios būtų mano pirminės pastabos, aš sieksiu konstruktyviai toliau dirbti ateityje kad mes gerai sutartumėme, nes bendrai supratimo tarp politinių frakcijų yra labai daug. Taigi tikiuosi, kad judėsime puikiai pirmyn, jeigu vieni kitų klausysimės ir sieksime kompromiso. Ačiū. Uh, Ačiū. Kolega Žadau. Žaliųjų vardu. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjui. Kolegos socialistė ir liberalas jau išsakė tam tikras pastabas, kurias ir aš norėjau išsakyti. Žinoma, labai svarbu kovoti prieš anglės nutiekėjimą, spręsti šią problemą, visuomet mes tam pritarėme. Ir tai, kad Europa galėtų apginti pramonės įmonės, imtis daugiau pastangų šioje srityje, negalime leisti, kad e, čia atsirastų toks klimato dempingas. įvairių daugelio metų patirtis, žvelgiant į praeitį, rodo, kad yra pramonės šakų, kurios yra potencialiai žalingesnės ir labiau susiduria su išorės konkurencija. Yra tokių pramonės šakų, kurios gauna daugiau naudos iš Europinės ETS sistemos. Mes turime tai nurodyti ir kartais šimtai milijonų eurų uh, kartais net milijardai eurų yra, pavyzdžiui, plieno pramonėje. Išmokama tam tikroms įmonėms. Taigi mes turime kur kas rimčiau e, kalbėti apie tai, ką mes apsaugome ir kaip. Taip pat e, nuomonėje yra tam tikrų niuansų, kalbam apie tai, kad sieksime sustarimo dėl klimato kaitos, Tačiau Europos lyderystė, kalbant e, dėl to, kad mūsų ekonomika turi būti reformuojama ir tikėtis, kad visi tą patį padarys tuo pačiu metu, aš manau, kad e, jeigu skaitome rimtai tarptautinės energetikos agentūros ataskaitą, kai skaitome tarptautinės atsinaunančios energijos agentūros ataskaitą, matome, kiek yra čia konkurencijos elementų investuojant į energetiką ir atsinaujinanti energija. Dažniausiai yra išgaunama tais pačiai, tomis pačiomis sąnaudomis kaip tradicinė energija ir tarptautinė agentūra nesnei paskelbė naują ataskaitą, kur kalbama apie tai, kad pasauliniu mastu iškastinis kuras 10 milijonų eurų gauna subsidijų kiekvieną minutę. Mm, kasmet tai gaunasi 5,3 milijardų eurų. Taigi iš tiesų tai yra milžiniškos sumos ir reikalinga užtikrinti tą energetinį pereimą. Taip pat turėtumėme ambicingiau kalbėti apie tai, kad jo, su, sutinkame, kad e, Paryžioje nebus pasiektas tarptautinis susitarimas, jeigu Europa nesims lyderio vaidmens, amerikiečiai to nedarys, kinai to nedarys. E, tarptautinėse dėrybose tokiuose tikrai nesims lyderio vaidmens, tą turi padaryti Europa, bet Europa neturi būti vien tik tai ambicinga dėl pačios susitarimo architektūros. Europa turi taip pat prisimti atsakomybę uh, lyderystės, lyderio vaidmenį, kalbant ir apie pramonės e, žemės ūkio transporto sektorių reformą. Būtent to dabar reikia Europos regionai, miestai, to reikalauja. Pažvelkime į merų pakto susitarimą, e, klimato energetikos paketas tikrai gal netitinka miestų, piliečių e, dinamikai. Taigi mes, Europos parlamentas, turime tą dinamiką atgaivinti ir netarnauti tik keliems interesams, kurie dėja dabar stabdo tą energetinį perėjimą. Ir aš manau, kad mes turime visuomenės ir ekonomikos, pažangios visuomenės ekonomikos labui dirbti, o ne kokių tai firmų labui, kurios dabar dirba su anglimi ir kenkia atsinaunančiai energijai ir bendrai energetiniam peizažui. Taigi mes turime e, kurti 21 amžiaus ekonomiką ir aš tikiuosi, kad nuomonėje bus entuziastingiau kalbama apie energetinį perimą, o nekalbama apie tai, kad jeigu to nedarys amerikiečiai, rusai ar kinai, ar australai to nedarys, kanadiečiai ir panašiai ir taip toliau, ir mes tada nieko nedarysime. Tai taip nieko nepasieksim. Ačiū. Dėkoju. Kolega Pereira Guevardu. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasakyti kai ką apie projektą. Jau daug ką pasakė kolegos, bet aš manau, jog neturime pakankamai gerų sąlygų šiandieną turime kalbėti apie tam tikrus dalykus, bet prieš dešimt e, minučių šešios lingvistinės versijos tik tai buvo e, pateiktos pranešimo projektų. E, nėra į visas kalbas išversta rezoliucija ir nebe pirmą kartą taip atsitinka. E, buvo kalbama kitų klausimų apie mylinę ekonomiką. Prieš keletas minutės viskas įvyko panašiai. Manau, kad visos frakcijos turėtų labai rimtai pagalvoti apie tokią situaciją. Tai nėra susijęs su kažkokiamis išimtimis, tai yra susijęs su situacija, kuri tampa jau taisykle. ir pažeidžiami e, principai. Tai yra labai rimtas daugiakalbiškumo principas. Ir pažeidžiančiai principą e, keliamas klausimas dėl e, parlamento kaip institucijos funkcionavimo. Aš nenorėčiau pažeisti šio principo žengė toliau, taigi atsisakyti dalyvauti šioje diskusijoje, bet keliu esminį klausimą Norėčiau išreikšti oficialų protestą ir raginu visus labai rimtai pagalvoti. apie parlamento išlaidų mažinimą. E, išlaidų mažinimą, kuris susijęs su vertimo žodžiu ir raštu e, finansavimo tų dviejų sričių mažinimu mes negalime deramai dirbti ir tai e, kvestionuoja uh, pagrindinius mūsų principus veiklos, tai yra pagarbos daugiakalbystei klausimą. Taigi, išreiškiu savo protestą, apgailestauju, kad taip atsitiko, kad sąja tokia situacija. E, reikėtų užtikrinti vertimus tokiuose situacijose vertimas žodžiu ir raštu yra būtinas tam, kad mes galėtume greitai sureaguoti skirtingose situacijose ir tokiuose ypatingose skubiuose kaip dabar. Ačiū kolega, jūs esate visiškai teisus, daugia kalbystė yra nepaprastai svarbi mūsų bendrai dvasiai Europos Sąjungos. Yra 28 valstybės narės, 24 oficialios ES kalbos. Turime ir darbo atvarkos taisyklės. Jūs e, anksčiau vieną ar du kartus esate minėjęs šį klausimą. Dar kartą jums pasakysiu štai ką. Dėl balsavimo procedūros mums reikia, kad būtų dokumentai išversti į visas kalbas bet dėl diskusijų tai yra nebūtina, taip sako darbo tvarkos taisyklės. Aš labai apgailestauju dėl to, kad taip yra. Ir jūs e, priminėte mums tai dar kartą ir ką mes galime padaryti dabar tik tai pakeisti darbo tvarkos taisyklės, bet tai yra konstitucinių reikalų komiteto prerogatyvos Mes galime perteikti jūsų pasiūlymą, bet pagal dabartinės darbo tvarkos taisyklės aiškiai yra numatyta, kad dėl balsavimo balsuojant turi būti dokumentai parengti visomis oficialiomis kalbomis, bet ne diskusijoms. Labai bailestauju. Aišku, yra kur kas geriau e, matyti e, visomis e, versijomis, visas kalbas išverstus dokumentus, tai yra mums visiems geriau ir aš noriu pasakyti, kad jūsų nuomonė tikrai labai svarbi mums. Galiu jūs paremti, bet turime darbo tvarkos taisyklės, kurios ne visuomet mums leidžia e, parengti dokumentus visomis kalbomis diskusijoms. Bandysime pagerinti e, savo darbą ir užtikrinti vertimus į daugiau kalbų, dokumentų vertimus per parengti juos diskusijoms, nes prieš balsavimą atsiras daugiau tų kalbinių versijų ir ateityje bandysime kaip galima geriau prisitaikyti. Ačiū Jums už pastabas. Dabar Mirjam daly. Kiti kalbėtojai. Ši kategorija. Ačiū pirminkė. Ačiū, kad mane priskirėte šiai kategorijai. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad dėkoju pranešėjai E, mano nuomonė, jo nuomonė yra geras pagrindas, e, nuo kurio galime atsispirti. Jam pavyko paminėti aktualiausius, daugiausia aktualių klausimų, siejamas priemonės e, skirtos kovoti su klimato kaitos pasiekmėmis ir užtikrinti konkurencingumą. Ir aš norėčiau, kad būtų daugiau dar akcentuojami tie dalykai. Paryžiuje reikia siekti, kad teisiškai saist nusistatančius tikslus visos pagrindinės ekonomikos e, nusistatytų taip pat, reikia galvoti, kaip išvengti angliasnekėjimo ir e, kaip rasti mažiau sąnaudų reikalaujančius sprendimus. Reikia siekti, kad visos šalis, kurios pasirašys tarimą, laikytųsi savo įsipareigojimų. Anksčiau jau buvo pasakyta, kad reikia e, išreikšti paramą ten, kur jos reikia, bet kiekviena šalis turi būti atsakinga už įsipareigojimų nevykimą. E, CO2 kainos nustatymas taip pat labai svarbus dalykas, sprendžiant klimato kaitos problemas, apie tai kalbama nuomonėje e, atidėjimas, rinkos stabilumo rezervas, tai taip pat svarbus dalykai, bet kol kas yra neaiškus ar e, tai yra svarbiausios problemos ES apivartinių taršos e, leidimų sistemoje. Mes turime e, taip pat siekti sąnaudų mažesnių, telkiant, telkdami visas pastangas, reikia sumažinti, užtikrinti vienodas sąlygas visiems, bet tuo pačiu metu nemažinti savo siekių, ambicijų. Uh, Norėčiau, kad nuomonėje geriau atsispindėtų ryšys egzistuojantis tarp klimato kaitos ir jūrų aplinkos, taip pat mėlynosios ekonomikos, dėl ko mes ką tik tai balsavome e, šiandieną, dėl transporto, tai yra antras e, šiltnamo e, efektą sukeliančių dujų emitentas, įskirės po energetikos sektoriaus ir mes turėtume atkreipdėmėsi tai ir aplinkos saugos veiksnius per perkelti į transnacionalinį, iš nacionalinį lygmens. Taip pat turėtume galvoti, kaip išlaikyti savo pra, mūsų pramonės konkurencingumą ir e, mano pasiūlymai e, dėl pranešimų projekto ir bus susijęs tais dalykais. Aš suprantu, FTD vardu noriu pasakyti ponas Tamburano. Ačiū pirmininkė. Mes e, džiaugiamės, kad šiame nuomonės projekte kalbama apie rinką ir apie iškastinius Um, gamtinius išteklius. Visai neseniai buvo atlikta uh, studija, kurios metu buvo uh, paskaičiuota, kad uh, subsidijos, kurios yra skiriamos iškastinėms um, ištekliams 2015 metams siekė 50 milijonų eurų. Noriu taip pat sukritikuoti e, šią nuomonę moksliniu požiūriu E, šiuo metu vyksta diskusijos e, kad e, reikia laikytis įsipareigojimų, tačiau įtrė turi vadovautis ir mokslininkų įrodymais. Kai kalbama, pavyzdžiui, penktoje punkte apie veiksmus, reikėtų priminti, kad tokie dalykai turėtų būti pagristi mokslininku. Ir taip pat e, bio įvairovės ir klimato kaitos ryšys turėtų būti įrodytas e, mokslininku, nes e, šiandieną be abejo klimato kaita turi poveikį e, ir ekonomikai, ir tvarumui. E, septintas e, punktas. Man atrodo, kad nediplomatiškai viskas ten surašyta. Jūs rašote, kad m, mm, turi būti pripažinta, kad tarptautiniai veiksmai prisideda prie ES pramonės pramonės konkurencingumo. Kitaip tariant, jeigu bus pasirašta tarptautinė sutartis, mums tai bus naudinga. E, ekonominė prasme, e, jūs kalbate apie tą tradicinę e, ekonomiką. Tačiau tuo pat metu reikėtų pabrėžti ir vietos ekonomikos vaidmenį, taip pat ir visos visuomenės įtraukimą, kad būtų pasiektas tas tvarus ir ilgalaikis sustarimas. Visai neseniai Europos parlamentas patvirtino e, rezoliuciją, kurios metu e, buvo sakyta, kad valstybės narės 2 e, procentus BVP turėtų skirti žaliai ekonomikai. Šiandieną pas, didžiausias šio pasaulio pavojus yra susijęs su klimato kaita ir jeigu bus valstybės narės priverstos skirti tam tikrą sumą nuo BVP kovoti e, su klimato kaita bus tikrai e, sveikintinas dalykas. Ačiū. Pone Kaslin Van Brems. Dėkuoju, pirmininkė. Labai trumpai. Apie pagrindinius dalykus jau kalbėjo kolegos, jis ir paminėjo. Mes kaip politikai turime įtikinti visuomenę. Ir turime gerų naujienų šioje sityje. Šią savaitę popiežius, kas yra gana neįprasta, bet e, tai yra mm, netaip mm, jau ir keista. Aš nesu e, katalikė, bet noriu pasakyti, kad popiežius yra ypatingas. Jisai e, paskelbė encikliką, popieriaus laišką, klimato kaitos klausimais ir kalbama apie ryšį tarp skurdo, ekonomikos ir visuomenės. Aš tikiu technologiniais sprendimais ir manau, kad e, galime išspręsti problemą, bet mes turime įtikinti žmonės, paliesti jų širdį ir e, popiežius apie e, tai taip pat kalba. Manau, kad jeigu mes pažiūrėsime į JAV ar į konservatorius, E, kalbama apie e, tam tikrą neįgymą klimato kaitos. E, taip pat pasižiūrėkime, kas vyko G7 tuke. Reikia išlaikyti, imtis priemonių, kad temperatūra nepakiltų daugiau kaip dviem laipsnės Celsius. Įsipareigojimai tai netokios geros naujienos E, mes, jeigu dabartinių tikslų neįvykdysime, tai e, temperatūra išauks 3,5 e, laipsnių, kai kuriuose zonose net ir keturiais. Tai yra labai blogas dalykas Europai ir pasauliu. Mes turime sugriežtinti tikslus, apibriežti gerai metodiką, reikia gero finansavimo. Ir aš Tikiuosi, kad e, rastas bus geras tarimas tarp šešėlinių pranešėjų dėl pranešimo energetikos klausimais. Ir tikiuosi, kad įtrė taip pat netilės ir kad bus balsas bus išgirtas. E, net ir popiežius Pranciškus visai neseniai pasakė, jog klimato kaitos klausimai labai svarbus visuomeniai. Taigi visuomenės E, nuomonė labai svarbu. Iš jų tai buvo e, gana neįprasta išgirsti, e, bet labai svarbi žinia. Kolega Karinč, aš klausiau visų kolegų ir norėjau padėkoti kolegai Keliui. Jis parengė gana subalansuotus pasiūlymus pranešime. Bet Europa sudaro tik 11 procentų viso pasaulio emisijų konsensusas e, Europos tarimas yra tas, kad e, tai mums kenkia ir turime sumažinti emisijas, bet mes tik tai 11 procentų tų emisijų e, kontroliuojame pasaulyje net ir jeigu bus visiškai jos užkirstas jums kelias, mes neis, neišgelbėsime planetos. Taigi dabar turime pirmiausia įtikinti savo partnerius JAV, Kinija, Indija pritarti e, ta, tos mintims, kurios, kurios Europoje tapo labai įprastų dalykų. Visai neseniai e, energetikos e, komitetas buvo surinkęs vakarienę su JAV kongresmenais, gal 35-40 minučių, kai jos pakraipos e, politikas iš demokratų partijos, jeigu galima juos laikyti kairiaisiais, nustraukė visas diskusijas ir sako, aš nesuprantu, ko nesuprantate, kaip, man atrodo, jis pasakė, kaip po galais. Jūs galite reikėjams paaiškinti, kad aukštesnės energetikos kainos yra geras dalykas. Aš sakiau, niekas Europoje taip nekalba, bet mintis yra ta, kad mums reikia sumažinti CO2 emisijas. Bet jis sako, kad JAV jis būtų miręs, žlugęs, jeigu tą padarytų, nes poli... politikai kalba tik apie konkurencingumą ir kainas JAV problema yra tai, kad diskusijose mes apie tuos du elementus nekalbame ir tai nėra teisinga mano nuomonė. Nes mes galime nužudyti savo pramonę, bet neišsaugosime planetos. Mes turėtume taupyti energetiką ir daug energijos naudoti tam, kad įtikintume savo partnerius pakeisti savo elgesį. Pranešime paminėti tikslai ir parlamento remiami tikslai, visi beveik pritarė tiems tikslams išskyrus keletą individų, kurie netiki mokslo. E, rodo, kad mums reikia globalaus sustarimo, pasaulinio sustarimo ir galime paklausti savęs, ką mes darysime, jeigu nepavyks tokio sustarimo pasiekti. Ar mes galime vadovauti iš kažkur, iš užnugario ir ką tai reiškia mums. Aš esu Latvis, mano šalis yra labai žalia, visus kviečiu uh, nuvykti į Latviją e, beveik trečdalis energetikos yra atsinaujinančių šalinių energetika. Tai yra puikus pavyzdys. Kodėl taip yra? Todėl, kad neturime daug pramonės veiklos. 50 metų sovietinės okupacijos mums e, sukrovė tokį palikimą. Ar mes esame iš tikrųjų žali, aš nežinau. Tai yra kitas klausimas. Aš kalbot apie tam tikras mintis, nes aš suprantu, kad aš esu vienišas, vie, mažuma esu. Bet ne už šios salės ribų. Aš nesakau, kad mums nereikia siekti tų tikslų, visiškai nesakau, kad mums nereikia e, mažinti CO2 emisijų, bet aš noriu išmesti tokią mintį. Mes turėtume nepamiršti, jog pasaulis susideda ne tik iš politikų, bet pramonės ir kitų šalių, kurios yra nepaprastai konkurencingos, jos yra didžiulės konkurencijos Europos Sąjungos. Ir mes turime galvoti, kaip spręsti šią problemą. Aš nesakau, kad e, mokslas ar tikslai yra neteisi, neteisus ar neteisingi, aš remiu. Tai bet kaip mes kit kitus galėtume palengti į save ir paraninti daryti tą patį. Tokiu būdu mes, jeigu tą užsitikrinsime, spręsime problemą. Mėlynoji kortelė, ponas Žado. E, ši procedūra e, netaikom, bet mano fantazija puikiai. E, Nežia, kol kas nėra žaliosios kortelės. Kolega Karinč, jam noriu pasakyti, kad E, ne tik apie Paryžių turime e, kalbėti. Aš pamačiau vieną pranešimą šiandieną, pasižiūrėkime, kiek kainuoja skirtingos energetikos išteklių rūšys - geoterminė, hidraulinė, e, vėjo jėgainių biomasė. Mes matome, kad gamybos sąnaudos tiek tokios pat yra kaip iškastinės energetikos ir brandolinės energetikos kaina. Tokia yra ekonominė realybė. Tai nėra E, kažkokia ekologijos pabaisa, kuri nužudys ekonomiką. Ir už milijoną investuotų eurų į skirtingas energetikos išteklių rūšis 1,5 darbo vietų kastinėme ekonomikoje, brandolinėje 2,5, e, o Vokietijoje 7 darbo vietos vėjo e, jėgainių srityje. Ir mes turime tikinti piliečius, kad tai yra tiesa. Mums sunku tą paaiškinti, bet tai yra tiesa ir reikia apie tokį racionalumą šiandien kalbėti. Federlė kolega, dar viena mėlynoji kortelė. Aš pamiršau vieną dalyką, kurį norėjau paminėti ponui Kelly. Jūs kalbėjote apie autorinės teisės, tačiau mes e, neturėtumėm sukelti e, na, karo dėl autorinių teisių. Aš sutinku su tuo, kad Europos pramonės autorinės teisės turi būti saugomos. Tačiau na, nesukurkime kažkokios, kažkokio politinio chaoso prieš balsavimą Paryžiuje. Švedijoje taip pat yra dideli CO2 mokesčiai be egzistuojančios ETS sistemos. Bet mūsų e, pramonė yra daug konkurencingesnė, lyginant su kitomis, ir mūsų emisijos yra mažos. Pavyzdžiui, kai gaunu sąskaitą už elektrą, jie tikrai yra daug mažesnė, lyginant su ankstesniais metais, bet tai visą tai dėl to, kaip funkcionuoja elektros rinka mūsų šalyje. Taigi, ko mums reikia? Tai yra funkcionuojančių rinkų Ir jeigu šiuo metu nebus imtasi žingsnių, žingsnių tada mes sumenkinsime ES vaidmenį siekiant globalaus susitarimo. Taigi dabar mums reikalinga griežta pozicija. Ir jeigu uh, pozicija ne, nebus parengta, nebus gerai. Um mes nesugebėsime parodyti, kad e, šis parlamentas nesugeba būti vieningas. Ačiū. E, ar visas, viskas jūsų diskusija yra aišku? E, ponas Karinč, aš sutinku su tuo, kad rinkos ir kainos yra labai svarbios pokyčiams. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų pagrindiniam dėrybininkui e, iš klimato generalinio direktorato, punas Runger Metzgar. Prašome. Ačiū. Ačiū, kad pakvietėte komisiją pasisakyti. Įvyko diskusijos, kurios rodo, kad komisija gali pritarti įtre komiteto nuomoniai. Mums e, labai e, svarbus ES pramonės konkurencingumas. Taip pat labai svarbu, kad būtų e, susitarta dėl CO2 nutekėjimo. Ir labai svarbu, kad kitos šalės, ypač didelės ekonomikos, prisijungtų prie Paryžiaus susitarimo. Aišku, gal Greičiausiai tam reikės laiko, nepaisant to, kad e, sprendimas bus priimtas e, Paryžiuje, tačiau laiko reikės ratifikuoti sprendimą. Taigi, kalbant apie 126 e, dėrybininkus, jie turės dar grįžti į parlamentus ir prašyti, kad pasiektas sustarimas būtų ratifikuotos. Taigi Paryžiaus konferencija nėra paskutinė stotelė E, visame šiame procese ir po konferencijos bus galima kalbėti toliau apie jo pasakmes pramoniai. Sutinku su tuo, ką jūs pasakėte, kad e, ką jūs pasakėte apie technologinės inovacijas Europoje, žinia, kad e, Junkeris nori pas, išnaudoti technologijų potencialą artimiausiais dešimtmečiais, kad būtų išsaugotos darbo vietos ir įgūdžiai Europoje ir tai, kad mes e, nebūstumėm tarp industrializuotų e, šalių lyderiai. Be to reikėtų paremti besivystančias šalis. Ne, tačiau e, to nereikia visoms besivystančiam šalioms, šalims. Mes galėtumėm paremti jas technologijomis, turimomis žiniomis, tai daryti su mūsų partneriais Tarkim, kalbant e, apie Kiniją, ji iš tiesų e, domisi tuo, kas yra daroma Europos Sąjungoje. Ir šiuo metu, e, na, dvišalių pagrindų bandome dėrėti su mūsų partneriais, su Junktinėmis Amerikos valstybėmis ir Kinija, kad įtikintumėm kad jos prisijungtų prie Paryžiaus e, sustikimo ir man atrodo, kad e, visa tai tinkamai yra užfiksuota nuomonės projekte. Tiek Jungtinės Amerikos valstijos, tiek Kinija yra suinteresuotos, kad dėrybos e, gerai baigtųsi Paryžiuje šiais metais. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Toks būtų mano indėlis į šias diskusijas. Ačiū, kad atvykote. Labai malonu, kad jūs išklausėte mūsų diskusijas. Ačiū Jums už pastabas. Dabar žodis Šonui Kelly. Ar Jums užteks vienos minutės, ar daugiau reikia laiko? Ačiū, aš paprastai kalbu trumpai. Norėčiau padėkoti kolegoms ir komisijai už pateiktus komentarus iš principo yra pagrindas parengti puikų nuomonės projektą. Man atrodo, kad dėl jo visi sutarėme. Yra tik tai keletas pastabų, kurios buvo išsakytos, pavyzdžiui, dėl rodiklių, dėl e, subsidijų, dėl energetinio efektyvumo ir dėl kitų aspektų ir dėl inovacijų, įsipareigojimų inovacijų atžvilgių. Aš norėčiau priminti, kad e, mano rinkiminėje, kampa, e, rinkiminėje apygardoje buvo apsilankęs prieš dvi savaitės. Ir e, mačiau, e, koks ten yra didelis vėjų jėgainių projektas yra įgyvendinamas. Taip pat neturėtumėm pamiršti žemės ūkio šiame kontekste. Taigi, Visų pirma, reikia aprūpinti pasaulių maistu, tačiau tuo pat metu mes negalime e, surišti savo rankų ir sakyti, kad, na ne, mes patys, e, sakykime, e, maistu pasirūpinti negalime, tai turi daryti kitos šalis, tačiau tuo pat metu tos šalis kenčia nuo miškų mažėjimo. Privalomas susitarimas yra svarbus, tačiau svarbiausia yra taktika. E, galime sakyti, kad, na, nepriklausomai nuo to, koks bus rezultatas, e, įsipareigojimai bus tokie. Arba mes galime sakyti, kad mes siekime tokių įsipareigojimų, kurie vėliau gali būti peržiūrėti. Tai yra tiesiog taktikos klausimas. Na ir tai gali padaryti, sakykime, skirtumą e, Taip gali lemti skirtumą, ar šalis, sakykime, kuriuose yra autokratinis režimas, e, prisijungs prie Paryžiaus sustarimo ar ne. E, pagalvokime, pavyzdžiui, apie Kiniją, kuri išmeta 25 procentus e, CO2 emisijų. Labai svarbu, kad jį prisijungtų prie Paryžiaus susitarimo. Ačiū kolegams už pastabas, laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū kolegos pakeitimų pateikimo terminas. Birželio 30-12 valanda dienos. Po dviejų savaičių, dvi savaitės liko pakeitimams parengti. O po to jau antroji procedūros dalis balsavimas į komitete rugsėjai vyks. Bet labai prašau, birželio pabaiga yra keitimų patikimo terminas. Ačiū, susitiksime 3 val. po pietų. Paskutinė mūsų posėdžio dalis, 3,5 valandos. Thank you.